Madame la Présidente, chère Linda. Pone pirmininkė Linda, kolegos, gerbiamas generalinį direktoriau, siūlau pratesti mūsų antrojo mokesčių komiteto posėdį. Ir pradedame bendrą posėdį, kurį rengėme draugė su vystomojų komitetu. Noriu pasisveikinti su jo pirmininkė Linda Makavan ir e, komiteto nariais bei antrojo mokesčių komiteto nariais. E, šioje antroje dalyje kalbėsime apie agresyvaus mokesčių planavimo pasiekmes mm, besivystančioms valstybėms ir daugias Linda Makavan nusprendėme surenkti keitimąsi nuomonėmis, surenkti šį klausimą. Noriu padėkoti tiems, kurie sutiko atvykti pas mus į posėdį pasidalinti savo mintimis ir dalyvauti keitimėsi, keitimėsi nuomonėmis su mumis po to, kai tarptautinis žurnalistų konsorciumas paskelbė savo surinktą informaciją ir tada mes nusprendėme rengti klausimus parlamente šio komiteto iniciatyva, taip pat e, EBPO nacionaliniuose parlamentuose buvo atliktas darbas, kuris atskleidė, kokio masto mokesčių slėpimas vyksta ir ko, ko, kaip ir kaip tuo pasinaudoja didžiosios tarptautinės įmonės, ką tai reiškia ekonominiu, politiniu požiūriu. Šis mokesčių vengimas e, visi pasipiktino šiuo egzistuojančią neteisybę, tačiau ta, ta neteisybė iš tikrųjų egzistuoja planetos mastu. Ir dirbant antrajam mokesčių komitetui ir taip pat su, mm, atsižvelgus į vystomojo komiteto darbo prioritetus, nusprendėme surenkti šį klausimą, kuris yra aktualus mums šiandien. Ir daugiau nebedelsdamas suteikiu žodį Lindai McAvan, su kuria drauge pirmininkausime e, šiai posėdžio daliai. Prašau. Thank you, Monsieur Lamassu. Ačiū, panai Lamasiūrui. Manau, jog labai svarbu, kad mūsų komitetai dirbtų drauge. Šia labai svarbia tema mokesčių te, tema kas nedirba vystimosi klausimai, galbūt ne, nežinosite, kad praeitą rugsėje tarptautinė bendruomenė uh, pradėjo naują uh, etapą vystomojo bendradarbiavimo siekiant 30 metų uh, tvaraus įstymosi tikslu. E, praeitą Liepą vyko e, Adis Abeboje tarptinė e, konferencija, dėl, kur, dėl to ten buvo taip apsispręsta. Ten buvo konstatuota, kad taip, užsienio visumoji pagalba labai svarbi, privatus sektorius svarbus, tačiau Svarbiausias e, vis dėlto finansavimo šaltinis tai turėtų būti finansai mobilizuoti pačiose besivystančiose šalise. Ir tai turi būti pagrindinis finansavimo šaltinis per e, artimiausius e, metus. Lengva taip pasakyti, bet besivystančiom šalim sunku surinkti mokesčius savo šalise, nes viena vertus jos patiria spaudimą iš daugia nacionalinių įmonių, jos nori, kad jom būtų taikoma, taikomi mažesni mokesčiai ir aišku, jie pažada vykdyti ten verslą, jeigu bus mažesni mokesčiai. Arba e, iš tiesų atsitinka taip, kad daug lėšų išplaukia tiesiog iš tų šalių ir nusėda ne tik tai e, Panamoje, Londoje, ne kito, kitur. kitur Ir manau labai svarbu, kad dirbtumėm kartu, kad sustabdytumėm tai, nes iš tiesų negalima sukurti orios e, visuomenės, jeigu nebus e, mokestinės bazės. Nes iš tiesų e, neužtenka, kad visuomenė kurtų turtą, bet iš tiesų reikia užtikrinti, kad valstybė galėtų kurti viešą infrastruktūrą, kad tai padėtų plėtoti tą visuomenę. Iš tiesų jau yra e, buvęs anksčiau parengtas e, pranešimas e, skirtas mokesčių vengimui besivystančiose šalise dar prieš Adisabebos konferenciją. Pranešimas susilaukė didžiosios daugumos palaikymo, bet aišku, mums reikia ne tik tai žodžių, reikia veiksmų ir gerbiamas ponė Lamasiūrai, džiaugiuosi kad e, jūsų komitetas iš tiesų siekia tų e, pokyčių. Žinome, kad ir e BPO dirba labai rimtai iš tiesų. Visuomenė atsibodo girdėti apie šias problemas ir lyderiai kalba, taip reikia kažką tai daryti, reikia spręsti, tai kartuojama metai iš metų, rezultatų nematyti. Ir iš tiesų vyraujantis jausmas yra toks, kad tie mažieji žmonės moka, o E, lėšos yra išpompuojamos į mokestinius e, rojus. Aš manau, kad e, darbas čia yra svarbus, siekiant, kad mums būtų pasitikima. Pas mus yra atvykusios dvi ekspertų grupės, jie kalbės apie tai, kas, kas vyksta, kas daroma, ką reikia daryti ir konkrečių pasiūlymų prieš suteikiant žodį ekspertams. Norėčiau pasidžiaugti, kad su mumis yra naujasis vystimosi generalinio direktorato direktorius. Žinau, kad šiame direktorate yra padalinys atsakingas už mokesčių klausimus. Pernai vyko Disabebas konferencija, bet dabar reikia pagalvoti, ką mes galime padaryti, sustiprinti darbą šioje srityje, ką komisija galėtų padaryti. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą. Dalyvauju čia atstovaudamas e, mūsų e, komisijos narį. Mm. Aišku, šis klausimas labai e, svarbus tvaraus vystimosi tikslai yra susiję ir su mūsų problemų e, sprendimu, ir su mūsų partnerių besivystančiose šalise e, problemų sprendimu, nes mes kalbame apie teisingumą, gerą valdyseną. Iš tiesų e, geras politikos derinys ir yra tai, ką turėtume orientuotis, kas būtų svarbu ne tik tai šiandien, bet ir tam darbui, kurį turime atlikti. Žinote, ir jūs tai minėjote, pirmininkė, kad e, finansavimas e, vystimosi tikslų buvo, e, tai buvo centre dėmesio Disabibas konferencijoje, iš tiesų ekonomikos augimas, tvarus vystimasis yra tai, ko nepasieksime, jeigu uh, E, jeigu šalis nespręs savo finansavimo e, iššūkio. Ir Panamos dokumentai tai parodo, aišku, atsakomybė yra, yra vis, visuomenė. Tai mes turime suvokti, koks yra mastelis, tai neramina, kadangi įvairiais uh, E, vertinimais e, tai būtų daugiau negu vienas trilijonas jav dolerių. Tai yra sumos, kurios kasmet keliauja neteisėtais e, kanalais ir pagalvokime apie tai, kad į Afriką investuojame ir vystimosi prasme, ir geros valdysinos prasme, ir čia nuostoliai yra apie 6 procentai BVP, tiek netenka kasmet, kasmet Afrika. Iš, iš tiesų tai nėra uh, kažkokie smulkus dalykai, tai reikės spręsti. Ir ekspertų grupė siūlė, kaip būtų galima kartu dirbti, kad būtų galima spręsti šios klausimus. Mano supratimu, vienas iš geriausių pavyzdžių tvaraus vystimosi tikslų. Tiks, Ir e, vienintelis būdas, kaip tai spręsti, būtų e, darbas bendrai koordinuotai, nes e, iš, iš tiesų turime siekti tinkamą kelią, tinkamą derinį. Kaip žinote, komisija yra E, parengusi e, dokumentą, kur kalbama kaip tik apie šitos dalykus. Ten kalbama apie tai, kad reikėtų surinkti daugiau mokesčių, reikia veiksmingesnių moks, mokeš, veiksmingesnės mokesčių politikos. Ir taip pat reikia pagalvoti, kaip tai galima panaudoti prasmingai vystimosi tikslu. Uh, reikia ir surinkti daugiau ir išleisti tinkamiau. Ir dešimtaisiais metais buvo patvirtintas komunikatas dėl mokesčių ir vystimuose ir tai e, buvo pagrindas geram bendradarbiavimui tarp komisijos ir parlamento. Tai iš tiesų ne šiandien pradedame darbą. Patirtis galbūt mūsų įribota, bet e, visgi akivaizdus ir mūsų ryštas e, dirbti geriau ateityje, kaip sakiau, e, surinkti daugiau. Čia kalba eina apie e, mokesčių vengimą, slėpimą. kitus dalykus, kaip Europos uh, sąjunga žino, kad iš tiesų tarp mūsų yra ryšys su kitom valstybėm ir reikia čia laikytis dviejų principų. Tai vienas rodyti pavyzdį, o kitas e, dalykas būtų globali partnerystė. E, nes e, aišku, kalbant apie pavyzdžio rodymą, turime būti kuklus, nes kiekvieną dieną sužinome kažką tai nemalonus, bet aišku, ES lygmenių galime geriau reglamentuoti. Buvo uh, paskelbtas kovos su mokesčių vengimu paketas ir ten bandoma suderinti ES mokesčių e, politiką su vystimosi politika, kad būtų galima sukurti bendrą požiūrį. Čia kalba neina vien tik tai apie politikos e, suderimą, tai yra e, aktyvi politika. Mes turime suderinti tai, ką mes darome dėl savęs, su tuo, ko reikia globaliai partnerystiai. Greitai pradėsime diskusijas su valstybėm narėm ir visom suinteresuotam šalim, kad būtų galima įvertinti mokesčių politikos poveikį kiekvienos valstybės narės besivystančiom e, šalim ir e, tai bus daroma e, remintis partnerystės platformą komunikate įvardintos priemonės skirtos gerai valdysenai, turime remti nusavybę, nes tai yra pagrindinis dalykas, tai nėra rezultatas proceso, taip, tai prasideda nuo pat pradžių. Įvėmės iniciatyvos kartu kartu su partneriais iš besivystančių šalių, kad būtų galima e, remti pastangas, surinkti daugiau pajamų iš mokesčių. Mokestinės pajamos labai svarbios, tačiau valdyti uh, viešuosius e, finansus besivystančiose šalėse, tai yra mokesčių mokėtojų e, pinigus, niekiek nemažesnis iššūkis, nes e, tai yra susijęs su geros valdysenos darbo tvarkė, tai susiję ir su institucijų atsakomybė prieš mokesčių mokėtojus. Iš tiesų labai ilgai besivystančiose šalise mokesčių mokėtojai tiesiog pamirštami. E, bet e, kalbant apie šią darbo atvarkę, tai iš tiesų čia centre jau yra tų šalių e, gyventojai ir kaip tik tai todėl mes siekiame sukurti bendradarbiavimo platformą mokesčių klausimais, dirbame su jungtinėmis tautomis, kad peržiūrėtumėm pervedimų, perkelimo apmokestinimo sistemą. Dirbame su TV, kad galėtumėm sukurti tvirtą partnerystę per įvairias programas, ypač tokiomis uh, E, temomis, kaip, pavyzdžiui, patikos e, fondas, e, mokesčių politika, taip pat gamtos išteklių valdymo klausimų. Norėčiau priminti jau seną komisijos iniciatyvą, tai yra pramonės iniciatyva. O dabar galvojame plėstis į kitas rytis. Tai siejasi su pridinės verties grandinė. Uh, iš tiesų reikia ir kurti vertę, bet taip pat užtikrinti gerą valdyseną. E, dirbame remdamėsi būtent tokiu modeliu. Kaip sakiau, tai yra pradžia ne tik tai darbo naujoje srityje vystimosi e, prasme, taip pat ir siekiant geros valdysenos e, Ir e, tai yra pagrindinis dalykas siekiant apie tvaraus vystimosi tiks, e, tikslus. Mes esame pasirengę remtis tuo, ką jau nuveikėme, tuo, ką darome dabar, kad stiprintumėm savo partnerystę su parlamentu, kad e, kartu galėtumėm rasti veiksmingiausius būdus šiam e, klausimui, kuris netgi, galima sakyti, struktūrinis spręsti, galite pasikliauti mumis. Mes su džiaugsmu dalinsimės e, savo patirtimi savo žiniomis, nes tai labai svarbu yra bendram mūsų darbui, vystimosi sritise, siekiant geresnės valdysenos. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, de cette présentation très complète. Dėkojame už tokį glaustą pristatymą ir linkime visokiojo pasiekmės jums jūsų naujame poste. Norėčiau dabar pradėti diskusijas e, pagal pirmąją temą, kaip minėjo Linda Vakavan, e, bus diskusijos dviem temom. Aš e, būsiu pirmininku svarstant pirmąją temą. Ir dėja patriklo Olomo, Afrikos Sąjungos finansų e, komisaras neturėjo, ne, negalėjo atvykti į mūsų renginį, jis susirgo, bet yra e, trys kalbėtojai, kompetitingi kalbėtojai, kuriems dėkojame už tai, kad atvyko. Pone Atija Voris, Nairobio universiteto dėstytoja Pažvelgus jos gyvenimo aprašą, matau, kad ji taip pat dėstė daugybėje kitų šalių - Ugandoje, Pietų Afrikoje, Vienoje, Lankasterio universitete, Junktinė karalystė. Taip toliau. Ponas Montes, patarėjas Ženevos South Center dirbo įvairiose valstybėse - Šrilankoje, Filipinuose, Honolulu, Singapūrė, taip pat Helsinkije. Po to, ne, o išlavinimą įgyjo Stanfordo universitete Kalifornijoje. Ir ponia Aurora Šardoniai, su kuria buvome jau susitikę E, per pirmąją mokesčių komiteto darbą. Ji yra patarėja politikos klaus, e, neligybės klausimais. Ir e, praėjusią savaitę taip pat draugė lankėmės Junktinėse valstijose ir ponė Šardanė taip pat yra dirbusi dėstytoja bei e, dirbusi Prancūzijos vyriausybėje. Siūlau visiems kalbėtojams e, nekalbėti ilgiau nei penkias minutės, pristatyti savo temas, o paskui bus galimybė nariams užduoti klausimus abiejų, abiejų komiteto atstovus. Pone Vorai, žodis Jums. Merci beaucoup. Uh, but... Uh, well, thank you very much, firstly, for... Ačiū labai, ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šios dienos klausimą. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę pasisakyti. Na ir šiandieną norėčiau pakalbėti apie jūsų išorinę strategiją ir apie tai, kokią įtaką jį gali daryti besivystančiom šalims. O jau tada remsiuosi tuo uh, moksliniu tyrimu dėl Kenijos, kuriame kalbama apie mokestinius teisės aktus. Uh, E, kurie buvo taikomi prieš reformų procesą ir kokia situacija yra dabar po reformų proceso. Na ir kalbant apie jūsų išorinę strategiją, kuri pasirodė šiuo metu sausi, ten kalbama apie sąžiningus, veiksmingus e, pelno mokesčius, taip pat apie tai, kad reikia taikyti priemonės e, skirtas kovai su sukčiavimu. Taip pat kalbama apie skaidrumą, keitimas informaciją ir sąžingą konkurenciją mokesčių srityje. Na ir be abejo, kalbant apie valdyseną mokesčių srityje, yra daug platesnė negu kad apibriešta jūsų strategijoje. Tad man atrodo, kad šiuo atveju reikėtų keletą svarbių elementų e, papildyti. Tai yra veiksmingumas, efektyvumas, e, taip pat sažiningumas, teisingumas, taip pat atskaitomybė. E, e taip pat atsakomybė ir skaidrumas. Man atrodo, kad e, Tas elementas jau yra apžvelgtas, judama į priekį, tačiau be abejo būtų galima jį dar labiau sustiprinti. Ką dar būtų galima pabrėžti? Per ankstesnę sesiją e, žmonės kalbėjo apie paramos, apie valstybės paramą. Be abejo, tai turi įtaką besivystančiam šalims ir džiaugiuosi girdėdama, kad be abejo yra skiriama lėšų šiai sričiai dabar. Politika, e, leisk protingiau ir surink daugiau. Na, galbūt reikėtų pakeisti, reikėtų sakyti, uh, kad e, šiek tiek atvirkščiai įgyvendinate e, šį šūkį. Ir kalbant apie besivystančią šalis Afrikoje, ten e, pinigų panaudojimo politika dėja nėra sėkminga ir be abejo, jeigu e, tos problemos neįspręsime, e, atversime duris korupcijai, kitoms netarifinėms kritims ir taip toliau. Ir kalbant apie Adis e, E, vystimosi darbo tvarkė, ten yra taip pat tie klausimai paminėti. Aš taip pat manau, kad jūsų mintis dėl geros valdysinos platformos yra puikia, tačiau trūksta konkretesnių parametrų, e, kurie kalbėtų apie tai, kaip ES valstybės narės. E, taip pat gali kenkti geros valdysenos principams ir Taip pat reikėtų kalbėti ir apie atrankos kriterijus, e, kalbant apie šalių įtraukimą į juodąjį sąrašą. Taip pat būtų įdomu, jeigu būtų mm, e, tai kažkokių konkretesnių kriterijų taikoma, e, kalbant apie šalių suskirstimą pagal pajėgumus. Mm, Na ir kalbant apie uh, valstybės Afrikoje, Vidurio Afrikos situacija yra šiek tiek kitokia. Ir, pavyzdžiui, Kenija yra įdomus pavyzdys, nes 2004 metais mes uh, pralaimėjome Unilever e, bylą ir tam priežasčių buvo daug, nebuvo domenų bazės, nebuvo prekybinių pajėgumų. Na, o nuo 2004 metų itin daug mokymų buvo vykdyta e, mokesčių institucijose. Mokesčių pareigūnai e, buvo mokami, taip pat buvo pradėta karutūri byla Ir tai yra įdomus atvejis, tai yra e, tarptautinė Indijai priklausanti kompanija ir tikrai sudėtinga byla. Dažniausiai buvo kalbama anksčiau apie e, kažkokias tai vakarų tarptautinės įmonės, kurios atvykdavo ir vykdydavo savo veiklą ir užsimdavo nesažingą praktiką. Na ir e, Tai rodo, kad reikia tvarkyti sistemą, kad būtų išvengta neetiško elgesio pavyzdžių. Na ir po karutūrai bylos, kuri buvo pradėta, e, dar sprendimas nebuvo priimtas, tačiau mano turimi duomenys rodo, kad dar kitos trys įmonės buvo apkaltintos dėl sandarių kainodaros ir jos buvo nuteistos, tad akivaizdu, kad situacija nėra gera. E, čia patenka ir Junktinės karalystės įmonės tarp tų trijų įmonių, kurios buvo nuteistos, tačiau negaliu paminėti jų pavadinimo. Na ir kalbant apie keitimąsi informaciją, Junktinės karalystės pozicija šiek tiek pasikeitė ir mes jau sulaukėme tam tikros informacijos, tačiau kalbant apie Vokietiją, dar nėra išspręstas tas klausimas ir dar toli e, yra automatinis keitimasis informacija. Be abejo, skaidrumas didėja, tačiau um, trūksta sažininge, sažiningesnės veiklos. Na ir kaip jau minėjau, yra įvairių tartutinių įmonių, kurios vykdo savo veiklą ir Afrikos e, įmonių, įmonių iš Kenijos, Egipto ir taip toliau. Na ir kalbant apie mokestinę konkurenciją, tai nelieka neištesta problema, ji tik dar labiau sudėtingėja, įgauna naujų ligmenų ir kalbasi apie keitimas informaciją, trūkumų šioje srityje, tai tik dar labiau pablogina padėtį. Pavyzdžiui, Kenijoje reikia kalbėti ne tik apie informacijos gavimą ar suteikimą, e, tačiau reikia pabrėžti ir būtent tai, kad mes taip pat turime dalintis informaciją. Ir visi tie pakeitimai susiję su BEPS, taip pat tarptautinė mokesčių sritimi. E, gaila, kad duomenų gavyba nebuvo įtraukta. Taip pat kyla problemų dėl sandorių kainodaros, ne tik dėl metodų, kurie yra taikomi, nes neretai mokesčių institucijos nežino ne tik kokį metodą ar kaip taikyti, tačiau nežino, kokie įstatymai galioja um, besivystančiose šalise. Taip pat kalbant apie BEPS, ten yra minima subranga, nors tai yra svarbus elementas. Na ir kalbant apie E, sprendžiamas bylas, anksčiau tai užtrukdavo penkerius šešerius metus, dabar tai trunka dviejus trejus metus, tačiau vis tiek tai yra per ilgai, be to problemų kelia skirtingos domenų bazės, pavyzdžiui, PricewaterhouseCoopers naudosis viena domenų baze, o mokesčių institucija naudosis visai kita baze, Ne, neveiksnios kompanijos, trūksta pakankamai informacijos apie jų veiklą, trūksta pajėgumų ir um, apskaitos įmonėse, teismų srityje ir taip toliau. Tad e, ta pajėgumų problema egzistuoja visose ligmenyse. Na, čia ir norėčiau sustoti. Ačiū už skirtą laiką. Ačiū žodis Dr. Emanuel Montes, penkioms minutėms. Ačiū, pirmininkė. Liūgiuosi galimybę kreiptis Europos parlamento komitetą. Aš dirbu e, tarp vyriausybiniai besivystančių šalių institucijai. Iš viso Mes esam 20 darbuotojų Ženevoje. Mes atstovaujame labai daug šalių ir, ir didelėm šalim ir, ir mažom šalim palyginti, tarkim, EBPO, tik tai 34 valstybės narės yra. Mhm ką norėčiau pasakyti savo pristatymo metu, kai buvo pasakyta pradžioje, reikėjo užtikrinti, kad besivystančios šalis e, galėtų uh, E, rasti iššūkių tvariam vystimasi, tai turėtų būti prioritetas esą. 30-ųjų darbo atvarkė, dėl kurios sutartė jungtinėse tauta e, tautose yra universali, tai yra darbo atvarkė visam pasauliu, tačiau kaip pradžia taip pat buvo pasakyta, vienas, e, viena didžiausių kliučių tam pasiekti yra tai, kad besivystančios šalis negali pačios rasti pakankamai išteklių, kad užtikrintų investicijas į švietimą, infrastruktūros, pramonės plėtrą. Kaip tik tai todėl daugelio atveju jos yra priklausomos nuo išteklių išorės. Viena svarbiausių tyrimų atliktų Afrikoje, na, taip pat buvo minėtas įžangį, tai Umbekė ataskaita yra, ten kalbama apie neteisėtus finansinius rautus, čia svarbu žodis neteisėta, neteisėtas yra Mm, tai ne tas pats yra kaip nelegalus 60 e, procentų e, srautų e, tos ataskaitos vertinimo, kur, kuriuom būtų galėję pasinaudoti Afrikos šalių mokesčių inspekcijos nes, e, tarkim, tai galėtų būti e, kon kontrabanda ir panašus dalykai, bet, tarkim, e, neteisėti srautai taip pat svarbus, ypač BPO, tarkim, dvigubos sąskaitos už eksportą ir, ir tarkim, tai. Uh, Tarkim, pažiūrėjau, Šveicarija svarbus vario eksportuotojas yra. Mes taip pat e, eksportuojame daug šokolado, bet negaminame e, kakavos e, miltelių. Zambijoje išgaunama daug vario. Tuomet tas varis parduodamas Šveicarijos bendrovė ne pasauliniam kainom. Visa tai yra teisėta Ir e, klausimas yra, yra e, toks, kaip tai būtų galima reformuoti, kad tokia valstybė kaip Zambija galėtų parduoti savo varį pasauliniam kainom, vietoj to, kad Šveicarija pardavinėtų įvarį pasauliniam kainom. Visą tai susiję su mokesčių tarifu Zambijai. Zambijai reikia mokestinių pajamų. Pa Taigi, e, kaip minėjau, 60 procentų tai e, yra neteisėti srautai, bet jie e, nėra nelegalus, nes mokesčių inspekcijos negali gauti, surinkti tų srautų, kas paaiškėjo Dipavebas konferencija, kad besivystančios šalis norėjo, kad e, Junktinių tautų vystimosi komitetas tarptų tarp vyriausybinių. Dabar yra taip, kad e, net, neteisėti srautai yra nustatomi EBPO. E EBPO turi 34 valstybės, sekretariatas atsiskaito tom 34 šalim, darbo tarkė turi būti priimtina vis, visoms narėms. Uh, Ir jei prieštarautų bent vienas narys, iš karto kiltų problemų, kaip kolega jau čia minėjo, kad yra du, trys svarbus e, dalykai susiję su BEPS projektu, e, ko nebuvo padaryta. Viena, tai kas susiję su techniniam paslaugom, Čia kalba eina apie galimybę e, šalims e, e, kontroliuoti konsultantus, kurie dirba tarptautiniam bendrovėm, kad galėtų apmokestinti jų pajamas. Kitas dalykas yra gavybos pramonė, kaip, pavyzdžiui, Zambijoje. Tai kalbant į, apie įvystymas orientuotą politiką, būtų svarbu, kad BPO iš, išplėstų taikymą tokio e, požiūrio, kurio nustatomos e, e, normos, kad tai vyktų platesniam kontekste, kad visko nekontroliuotų vien tik tai BPO valstybės narės. Ačiū toliau, pane Šardani. Labai ačiū už galimybę pasisakyti, kalbėsiu Oksfam vardu. Uh, E, Oksfam organizacija veikia daugiau nei 19 šalių, siekdama užtikrinti e, lygybę mokesčių klausimais ir kitais klausimais. E, besivystančioms šalims ir Europos valstybėms iškyla tie patys iššūkiai ir bandysiu susijęti šiuos klausimus. Taip pat norėčiau pridurti, kad, kad mokeš, jūs minėjote mokesčių platformą ir mes bandome nutiesi tiltus tarp Europos šalių ir besivystančių valstybių. Būtent todėl manome, kad labai naudinga yra Europos komisijos parengta išorės strategija dėl veiksmingo apmokestinimo. Pirmasis tos strategijos elementas. E, čia, yra, čia matote geros valdysenos kriterijų apžvalgą. Paprastai sprendimų prieėmėjai Europoje labai daug dėmesio skiria slaptumui, O mums atrodo, kad nepakankamai kovojama su e, mokestiniais rojais, kuriuose pasislėpė įmonės ir vengia įmonės pelno mokesčių. Todėl turime, manome, kad reikia užtikrinti veiksmingą apmokestinimo lygį ir kad neturėtų vykti konkurencija mokesčių srityje. Valstybės turėtų kovoti, siekti kovoti su mokesčių vengimu, tačiau E, bandymas orientuotis į e, žemiausią įmanomą vardiklį reiškia, kad vis, vis, visų reikalavimai, visų siekiai yra žemesni. Taip pat pastebime, kad e, geros valdysenos kriterijuose dominuoja BPO parengtos BEPS gairės. Manome, kad tų gairių įgyvendinimas turėtų at pasijusti ir besivystančiose valstybėse. Aš dalyvavau darybose, kai tie kriterijai buvo patvirtinti. Dar vienas svarbus dalykas - tai juodųjų sąrašų sudarinėjimas. Jis buvo minėtas. Norėčiau Jums priminti, kad tai nėra naujas dalykas ir čia matote 2000. 9-10, e, netgi 15 vyko diskusijos dėl e, juodųjų sąrašų sudarinėjimo. Dėl net negalime sauliaisti prabangos tiesiog e, nukopijuoti tai, kas anksčiau jau nepasisekė. Manome, kad reikia ne tik kalbėti apie juodų sąrašų sudarinėjimą. Procesas turėtų būti neutralus, ne, reikia akcentuoti skaidrumą. Tai ypač naudinga bus jums rengiant jūsų naująjį pranešimą. Mačiau, kad jame rengėte sudarinėti kriterijus dėl juodųjų sąrašų sudarinimo. Taip pat žalinga uh, E, apmokestinim, žalingi apmokestinimo pavyzdžiai, reiktų vengti tokių situacijų, ir, e, kurie leidžia didžiosioms įmonėms tik sumažinti mokamus mokesčius. Yra įvairiausių ž, ž, įdingo mokesčių mokėjimo pavyzdžių. Dabartinė ES e pirmininkaujantį valstybę gali būti pavadinta mokesčių rojumi, todėl ES šalis pačios turėtų siekti užtikrinti, kad tas e, poveikis nebūtų, kad tai nebūtų kantinė reakcija. Ir aš tikiuosi, kad apie tai kalbėsime kito, kit, kitame platformos susitikime. E, juodųjų sąrašų sudarinimas ne, neturėtų pakengti besivystančioms valstybėms. E, e, pavyzdžiui, Liberija kovojusi su, ko, dėl to, kad ji kovojo su ebolos protrukį, įtraukta į juodą į sąrašą. Nors Liberijos mokesčių sistema nėra be priekaištų. E, bet manau, kad prioritetą reikėtų skirti nebesivystančioms šalims sudarinėjant jų e, mokesčių e, požiūrių e, nepalankė, mokesčių požiūrių lygas teritorijas. Dabartinis procesas jau ir taip yra pernelik politizuojamas. Juodieji sąrašai naudingi bus tik tuo atveju, jei remsitės objektyviais kriterijais. Ir jei tik ES valstybės narės dalyvauja šiame procese, e, turime įtraukti ir kitus e, e, interesų grupių atstovus ir mes tikimės, kad tų kriterijų sudarinėjimas bus skatinamas. Visada bus šalių, kurios nenorės bendradarbiauti ir juodieji sąrašai bus veiksmingai tik tai esant sankcijoms. Be sankcijų kai kurios šalis tiesiog. E, norės e, išsaugoti tik savo reputaciją, bet matėme iš paskutinių skandalų, kad to nepakanka. Ir dar vienas dalykas, ES turėtų visų pirma susitvarkyti pas save. Negalite nusitaikyti visada tik į ne ES valstybės. Ir jeigu jau atsiras juodasis sąrašas, jame turėtų savo vietą rasti ir JAV, bet tai nėra mano žodžiai. Ta pasakė premjeras Junkeris 2009-aisiais. Įdomu, ar ne? Kaip, kaip gali būti politizuojamas e, juodasis sąrašas. Aš jums atsiųsiu nuorodą į Guardian patalpintą straipsnį, kurį skaičiau prieš porą dienų. Ir daugybė dalykų, kuriuos norėčiau aptarti su jumis ir ypač atkreipti jūsų dėmesį į vykstantį ECOFIN posėdį, kuris vyks rytoj, bet tikiuosi, kad turėsime laiko dar klausimams ir atsakymams vėliau. Ačiū. Ačiū visiems trims kalbėtojams už jų e, išsakytas mintis ir pasiūlymus. Aš norėčiau pasidalinti pats porą pastebėjimų. dėl juodųjų sąrašų problemos. Šiandien po pietų apie tai, kai jau kalbėjome. Tai labai sudėtingas klausimas praktinių požiūrių, ponė Šardonė apie tai kalbėjo. Viena vertus, akivaizdu, kad tam tikras skaičius e, nebendradarbiaujančių jurisdikcijų e, turi būti aiškiai vardintos ir reikia pritaikyti konkrečias sankcijas, kaip sakė ponia Šalinė, kitaip niekas nesikeičia. E, ir toms daugumą daugum atveju tai yra didelės e, tropinių kraštų salos, kurio, kur, kurioms tai kaip ir nerūpi. mokestinių rojų e, koncepcija yra labai nevienodai suprantama. Pavyzdžiui, Vašingtonė, Airija yra mokestinis rojus vien dėl mokesčio tarifo 12,5 procentų, kaip, pavyzdžiui, federaliniai mokesčiai JAV sudaro 35 procentus. Taigi būtent dėl to taip yra. E, tas pas pasakyti nėra apie Britų arba Amerikonų, amerikiečių salas, mergelių salas. E, Na ir tai yra diplomatinis košmaras tų klausimų svarstymas. E, bet jūsų darbo dėka, tikiuosi, e, padarysime reikalingas išvadas šiais klausimus. Ponas Montes kalbėjo apie EBPO darbą. Iš tikrųjų, tos organizacijos darbas svarbus. Norėčiau pasidžiaugti tuo, nes juridiškai, kaip sakė ponas Montes, uh, ABPO e vienyje 34 valstybės ir kad, tai, kad jos rekomendacijos yra aktualios tik toms šalims ir tai nėra privalomi sprendimai, nors rekomendacijos tvirtinamos vienbalsiai. Kai kuriais klausimais e, generalinė sekretorė Žanos Gūrija raginimu ir taip pat ir tarptautinių įmonių mokesčių klausimų. Buvo nuspręsta renkti BEPS veiksmų planą ir maksimalus skaičius šalių dalyvavo, e, taip pat ir besivystančios šalis, kurios nėra EBPO narimis. Pasiūliau generaliniam generaliniam sekretoriui surenkti tarp parlamentinę konferenciją šią temą ir pasikviesti į ją e, visų šalių e, parlamento stovus, kurios prisidėjo rengiant tas e, gairias. Kol kas nepavyko susitarti dėl šio plano, bet noriu informuoti, kad tai yra bendras projektas ir kad mes, Europos parlamentas ir EBPO, apie tai mastome ir norime užtikrinti, kad, pažiūrėjau, jeigu dėl istorinių priežasčių įtakingiausia tarptautinė organizacija, 34 narės vienijanti, nuspręstų dalyvauti, mes esame pasirengę sukviesti įvairiausių šalių išrinktus atstovus, taip pat ir besivystančių šalių atstovus dalyvauti tame renginyje. E, e, du kolegos paprašė žodžio Fabio Mazi ir Ashley Fox. Prašau, Fabio. Sorry, I'm not used uh, to... Atleiskite, nesu pratęs pasisakyti pirmas, tad šiek tiek nustebau. Na, bet visų pirma, norėčiau padėkoti visiems prelegentams už tokius įdomius ir naudingus pasisakymus. Na ir ne tik ponas Junkeris kalbėjo apie JAV, tačiau ir e, Junktinių valstijų atstovas e, praeisę savaitę išsakė panašią pastabą. Na ir galbūt dėl diplomatinių priežasčių viešojo erdvėje tai dažnai nėra minima, tačiau bet kuriuo atveju tai yra svarbu. Dažnai girdime, kad besivystančios šalis e, neturi reikalingų techninių pajėgumų, kad būtų keičiamasi informacija tarpusavyje. Norėčiau jūsų paklausti, e, ar kalbant apie šią problemą, jūsų nuomonė būtų naudinga e, kad e, tokios ataskaitos būtų teikiamos kiekvienos šalies ir jos būtų viešinamos siekiant nustatyti, ar tarptautinės korporacijos e, tinkamai vykdo savo veiklą ir nesinaudoja savo padėtimi. Ir taip pat norėčiau paklausti, kokios skaidrumo priemonės galėtų padėti besivystančiom šalims E, vykdant atsekamumą, taip pat užkvetant kelią pelno perkelimui į offshore'inės e, kompanijas ir taip toliau. Tad norėčiau daugiau sužinoti apie tikrosios nusavybės klausimus ir kitus aspektus, kuriuos paliečiau. Fabijo dabar prašau ir pato Ashley Fox. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pasisakiusiesiems. Turiu porą klausimų antrajam prelegentui, kuris kalbėjo apie vario prekybą e, Zambijoje. Keletą kartų minėjote e, neteisėtą ir nelegalią praktiką ar veiklą. Na ir anglų kalboje tie du žodžiai yra identiški, tad ne visai supratau, kokį argumentą jūs bandėte išsakyti. Uh, nes nelegalus reiškia neteisėtas ir atvirkščiai. Tad galbūt galėtumėte dar patikslinti, ką konkrečiai turėjote omenyje, bandydamas atskirti šias dvi savokas. Kalbėjote taip pat apie kitas problemas, kurias patyrė Zambija, norėdama gauti sąžiningą kainą už savo parduodamą varį. Na, norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė tai yra susijęs su kažkokios šalies mokesnė politika, nes mane stebina tai, kad E, vargu ar mokesnė politika yra susijusi su vienos ar kitos šalies bandymu parduoti savo žaliavą e, už rinkoje vyraujančią kainą. Ina, prašau. Aš taip pat e, norėjau paklausti dėl Zambijos, kad tiksliau suprasčiau, kokia ten situacija susikloščiusi. Dar vienas dalykas. Kai lankiausi Adis, ten vyko intensyvios diskusijos ir uh, buvo pasiektas sustarimas, tačiau kalbant apie tai, kokių, kokių gandų girdėjau, turiu pasakyti štai ką. E, jeigu manote, kad veiksmingesni e, būtų EBPO veiksmai, nes kalbant apie tarp vyriausybinį JATO e komitetą, be abejo, jame yra nemažai narių ir taip galbūt kai kurie tų narių nėra linkę spręsti kylančių problemų, nes jie taip pat gana tam tikros naudos iš tų neteisėtų finansinių srautų. Tačiau norėčiau, kad jūs dar išsameu pakalbėtumėte apie tai, ką sakėte. Na ir manau, kad kalbant apie besivystančią šalis, m, Reikia kalbėti apie tą gaunamą pelną, kuris yra investuojamas. Ir dažniausiai jis iš jų iškeliauja, iš tų besivystančių šalių, jis investuojamas į nekilnojamą į turtą Londone ir panašiai. Galbūt galėtumėte paliesti ir ES ir nacionalinių teisės aktų klausimą. Kągi, dabar kreipiuosi mūsų prelegentus, galiu skirti kiekvienam po dvi minutės. Ačiū, aš norėčiau kalbėti gimtają prancūzų kalbą, kad šiek tiek lygybės įvestume šiandieną. Norėčiau atsakyti klausimą dėl e, automatinių informacijos mainų ir informacijos viešinimo. Manau, kad visose besivystančiose šalyse yra pajėgumų. E, e, problemų taip pat ir, pažiūrėjau, tokia šalyje kaip Prancūzija, e, ypač e, mokesčių inspekcijose. Todėl viskas, ką kas turėtų būti skaidru, kas e, turėtų būti veiksminga, automatiniai informacijos mainai nevyksta veiksmingai. Ir, ir e, E, jeigu įmonės žinotų, kad ta informacija apie jas būtų prieinama staigiai visiems, tai būtų atgrasos veiksnys ir tai užtikrintų pilietinės visuomenės geresnės galimybės, ypač besivystančiose valstybėse, pareikalauti, kad šalies administracija ir politinis elitas prisimtų atsakomybę Ir būtent todėl e, reikia to e, viešo atsiskaitimo apie tai, kiek mokesčių sumoka įmonės kiekvienoje šalyje. Ir kalbėdama apie tai, manau, kad tas informacijos atskleidimas nėra tas pats kaip juodųjų sąrašų sudarimas, kaip komisija siūlo dabar. E, nes, e, na, manau, kad tas sąrašas bus labai trumpas ir net tai neužtikrins geros tinkamos informacijos. Tai ne tas pats, kaip e, viešas e, informacijos atskleidimas, kiek įmonės sumoka mokesčių. Kitas svarbus dalykas informacijos skelbimas apie sumokamus mokesčius Mums tai būtų pagrindinė atgrasos priemonė, kovojant su mokesčių e, rojais. Manau, kad tai būtų netgi galingesnis įrankis nei automatiniai informacijos mainai. Ačiū, panas Montes. Uh, Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Norėčiau pabandyti trumpai atsakyti į tuos klausimus, kurie buvo skirti būtent man. Uh, Kalbant apie e, tos terminus e, neteisėtas ir nelegalus, na, e, šis tinklas sąmoningai pasirinko terminą neteisėtas. Na taip, jis pradėjo savo veiklą tikrai palengva, tačiau dabar itin išaugo ir tiesiog buvo bandoma pasakyti, kad yra daug tokių praktikų, kurios yra susijusios su mokesčių vengimu, tačiau jos yra visiškai legalios. Na ir, pažiūrėjau, kalbant apie EBPO, e jie kalba apie tą atskiro subjekto principą. Jie kalba apie tai, kad jie, tie atskiri subjektai sąveikauja tarpusavyje, na ir mokesčių institucija turi išsiaiškinti, ar tie sandoriai, tas sąveikavimas e, ir kainos, kurios nustatomos tarpusavyje, yra komercinės sąžiningos. Ir jeigu išsiaiškinama, kad tos kainos yra nesažiningos, tada įmamasi tam tikrų veiksmų. Na ir įsivaizduokime dukterinį įmonę Zambijoje, e, kur vykdo savo veiklą, nuo pati įmonės bus neįsikūrusi Šveicarijoje. Na ir čia taip pat būtų taikomi tam tikri veiklos principai, tačiau jeigu mokesčių institucija neturi galimybės įrodyti Zambijos vyriausybei, kad nesažingos kainos uh, yra taikomos, tai be abejo jau patenka į mokesčių sritį. Na ir tiesiog sak, norėjau paaiškinti, kad yra e, legalių veiksmų, e, e, kurios galima panaudoti norint e, išvengti mokesčių. E, Na, dėl mokesčių komiteto. Aš e, taip dirbau Junktinių tautų e, mokesčių komitete, buvau jie sekretorius. Junktinės tautos turi tokią įstaigą, kuri veikia pagal savo modelį, kuris skiriasi nuo EBPO, tačiau šiek tiek e, skiriasi tie modeliai. Na ir pusė mokesčių komiteto narių yra paskiriama EBPO valstybių narių. Na ir tada vyksta komiteto posėdžiai panašioje salėje. EBPO mokesčių ekspertai sudaro pusę komiteto narių ir jie be abejo um, turi teisę išsakyti savo nuomonę. Na ir tas mokesčių komitetas be abejo yra atstovavimas aukščiausių lygių tačiau tik EBPO lygių yra primuami atitinkamo bobūdžio sprendimai, tarp vyriausybiniai sprendimai, nes Junktinių tautų mokesčių komitetas ir ekspertų komitetas tik pateikė rekomendacijas. Būtent dėl tos priežasties šiandieną kalbame ir apie besivystančią šalis, BEPS klausimus ir taip toliau. nes besivystančios šalis neturėjo galimybės įtakoti EBPO darbo tvarkės. Dar vienas dalykas. EBPO prireikė 15 metų parengti sandorių kainodaros gairias. Netgi tarp EBPO šalių prireiks tikrai nemažai laiko pasiekti, kad būtų parengti tie bendri standartai, Ačiū. Na, kalbant apie tą terminą neteisėtas ir nelegalus ir Zambijos pavyzdį, galbūt raštu galėtumėte dar pateikti savo paaiškinimus, nes manau, kad e, tai padėtų mums geriau suvokti šią situaciją, nes ne visai aiškus buvo jūsų pateikti paaiškinimai. Pone Volis, prašau. Kalbant apie techninius pajėgumus ir e, keitimąsi informaciją tarpusavyje. E, Kalbant apie mm, teisės aktus galiojančius valstybėse narėse, man atrodo, kad 19 šalių yra e, informavimo laisvės teisės aktai ir dažniausiai juose nėra konkrečių nuostatų, kuriuose būtų kalbama apie laisvą prieigą prie tam tikrų mokestinių duomenų. Na ir kalbant apie E, informavimo laisvės teisės aktus, tai jau yra pirmas žingsnis, svarbus ne tik mm, e, pilietiniai visuomeniai. Na, o kalbant apie skaidrumą ir jo mm, gilinimą, aš pati prieš penkerius metus atlikau tyrimą, e, e, bandžiau susipažinti su įmonių įrašais ir kai kurių e, tarptautinių įmonių E, duomenys buvo pasnį kartą atnaujinti 86 metais. Na ir taip egzistuoja tie viešieji registrai, tačiau dėja duomenys nėra atnaujinami. Na ir taip pat nėra įgyvendinamos e, jau tinkamai veikiančios sistemos. Dar dėl Zambijos ir slaptų sutarčių tarp vyriausybių ir įmonių norėčiau kai ką pasakyti. Tai yra visiška juodoji skilė, niekas negali gauti informacijos apie tai, tik žiniuose kartais nuskamba. Uh, tokie gandai. Na ir mes galime tik spekuliuoti, tačiau neturime konkrečios informacijos, tam reikia gauti prieigą prie jos. Būtų gerai, kad būtume labiau susipažinę su to klausimu, manau, kalbant apie mokesčių komitetą. Taip, tikrai tai buvo įdomus procesas. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, prieš porą metų buvo parengtas dokumentas ir ten buvo palygintas E, apmokestinimo susitarimas, įgumo apmokestinimo susitarimas, kurį pasirašė EBPO šalis su EBPO šalimis ir EBPO šalis su ne EBPO šalimis. Na ir tyrimo rezultatai buvo tokie, kai EBPO šalis dėrėjusi dėl dvigubo apmokestinimo tarpusavėje, jos naudojasi jungtinių tautų modeliu. Kai buvo deramasi su ne EBPO šalimis, buvo naudojamasi EBPO modeliu. Na ir bandant į tai įsigilinti, susidaro toks įspūdis, kad jeigu EBPO šalis e, e, sukurtų tokį modelį, kuris būtų tinkamas visiems, tai būtų sveikintina, nes e, susidaro tokia netinkama jėgos pusiausvėra šiuo atveju. Ir be abejo, ta jėgos pusiausvėra e, yra EBPO šalių grupėje ir man atrodo, kad kalbant apie vieno ar kito modelio panaudojimą, reikia užtikrinti, kad tai būtų sąžininga, kad e, viskas būtų atliekama demokratiškai. Na ir jeigu tokiuose diskusijose nebus sudaromos lygios galimybės, tai nieko gero neduos, reikia labiau pasigilinti į tuos klausimus ir gauti konkrečius atsakymus. Ačiū. Ačiū labai tikrai įdomus komentarai ir pastabos. O dabar e, žodis mūsų pranešėjui, ponui Kofodui. Aš taip pat norėčiau pradėti nuo padėkos e, e, mūsų prelegentams. Tikrai daug įdomios informacijos buvo pateikta. Gaila, kad neturėjome daugiau laiko apžvelgti visus tos aspektus, kuriuos pristatėte. Man atrodo, kad tikrai daug svarbių klausimų buvo pristatyta. Jie susiję su mokesčių sritimi. Na ir žinau, kad neturiu laiko išsameu aptarti to, kas buvo pasakyta, tačiau bet kuriuo atveju noriu padėkoti už jūsų dalyvavimą. Na ir taip pat noriu dar kai ką paminėti. Kalbant apie ES perspektyvą, reikia nepamiršti, kad turime didžiulę atsakomybę užtikrinti nuoseklumą savo politikoje. Tad jeigu įgyvendiname mokesčių politiką, reikia užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į besivystančių šalių poreikius. Tai yra ES bendradarbiavimo e, srities dalis susijusi su nuseklumo užtikrinimu. Na ir jūs taip pat minėjote, kad e, nelogiška yra, kad mes sudarome prekybos susitarimus ar teikiame paramą vystimuisi iš vienos pusės, o tačiau iš kitos pusės yra tokių esminių struktūrinių problemų e, tarp mūsų ir trečiųjų šalių. Ir taip yra išplanamos pajamos, lėšos iš trečiųjų šalių. Ir kalbant apie mokesčių vengimą tiek ir teisėtą, tiek ir neteisėtą, tai kelia didžiulių problemų besivystančiam šalims. Tačiau jeigu tas problemas išspręstume, manau, kad tai būtų daug svarbiau nei ta parama vystimuisi ar e, tie prekybiniai ryšiai, kuriuos esame užmesgę. Na, o dėl tų aspektų, kuriuos palėtėte, taip pat norėčiau pasakyti štai ką. Buvo kalbėta apie EBPO, taip pat jungtinės tautas, jų sistema taikoma dvigubumo apmokestinimo susitarimams ir man atrodo, kad tai įdomus klausimas, kurį būtų galima panalizuoti, nes jeigu yra taip, kad e, sukūriama netinkama pusiausvyrą, jėgos pusiausvyrą e, vykdant dėrybą su partneriais, tai be abejo jokių būdų nepavyks užtikrinti lygios partnerystės su besivystančiamis šalimis nes jeigu derantis su ABPO šalimis naudojamas jungtinių tautų modelis, nes jis yra parankesnis, tai be abejo rodo, kad čia yra tokių pamatinių problemų, kurias reikia spręsti. Dabar, dabar dėl konkrečių šalių ataskaitų, viešų ataskaitų. Tai yra labai svarbus klausimas ir labai svarbi um, informacijos atskleidimo priemonė pasivystančiam šalims. Parlamente daug apie tai buvo diskutuota na, ir aš taip pat manau, kad tai galėtų padėti kurti papildomus pajėgumus besivystančiose šalise, kad būtų užtikrinta, jog įmonės mokėtų tos mokesčius, kurios privalo mokėti. Na ir kalbant e, apie mokesčių komitetą, mes buvome susitikę su Pasaulio banko atstovais praėjusią savaitę. E, Na ir jie turi užsibrėžę daug didelių planų padėti kurti veiksmingas administracijas, ne tik renkant mokesčius, tačiau ir leidžiant valstybės lėšas skaidriai ir veiksmingai. Ir čia, man atrodo, yra tokia viena bendra politinė problema ar iššūkis, jeigu ypač pažvelgtume į Panamą Paper skandalą. Du dalykai yra visų pirma pajėgumų problema, ar mūsų valdžios institucijos turi pakankamų pajėgumų taikyti sąžiningą mokesčių uh, praktika. Taip pat yra ir politinė problema, kaip ir matėme Panama Paper skandale, kai kurios iš pavardžių, kurios buvo paminėtos, e, buvo garsios pavardės, atsistatino, pavyzdžiui, Islandijos e, premjeras. Ir man atrodo, kad kalbant apie pasaulio banką, kartais yra toks politinis pasipriešinimas pereiti prie automatinio kitimos informaciją, nes tarsi bandoma apsaugoti tą privilegijuotąjį elitą, uh, Na ir manau, tuos klausimus taip pat reikia traukti į dienos šviesą. Na, dar dėl juodojo sąrašo pirmininkas apie tai taip pat kalbėjo. Taip, tikrai reikia į tai pasigilinti. Tačiau taip pat reikia ir kiek įmanoma tikslesnių, aiškesnių e, sankcijų, e, kurias būtų galima taikyti nebendradarbiaujančioms jurisdikcijoms, jeigu jos ir toliau nebendradarbiautų, juk tokia ir yra to juodojo sąrašo esmė. Be abejo, nebendradarbiaujantį jurisdikcija gali pradėti bendradarbiauti, tačiau um, ne visada taip nutinka. Dėl EBPO Man atrodo, kad labai svarbu pasakyti štai ką. Kalbant apie e, BEPS, G20 paremė e, šio plano rengimą. Ir e, taip suprantu, kad G20 sudaro išsivyščiusios šalis, tačiau nemažai jų yra taip pat ekonomiškai tin stiprios. Na ir jeigu norime padėti besivystančiam šalims, manau, kad reikia kartais atskirti tarp besivystančių šalių interesų ir išsivyščiusių šalių interesų ar mažiausiai išsivyščiusių šalių. Ir kalbant apie ABPO sistemą, reikia užtikrinti, kad um, mažiausiai įsivysusios šalis taip pat būtų atstovaujamos, kad būtų sprendžiamos jų problemos. Ačiū pirmininkė, galbūt per daug išsiplėčiau, tačiau tikrai buvo daug įdomių pastabų išsakyta. Uh, to, uh, uh Ačiū pranešėjų, ačiū visiems ekspertams. Tikrai labai informatyvios diskusijos. Kreipiuosi į vystimosi komiteto narius. Norėčiau jūs informuoti, kad nusprendėme dėl Jepekov ir Michailo Toiro pranešimo e, projekto. Pranešimas išvertas visas e, kalbas term, terminas yra 31 gegužės pakeitimams teikti. Jeigu jūsų komitetas norėtų pateikti pasiūlymų dėl pakeitimų, su džiaugsmu atsižvelgtumėme juos. O dabar perdodu žodį Lindai. Jau paminėti kai kurie klausimai, turbūt Ir dar kartą apie tai bus kalbama, nes dabar antroje ekspertų grupėje kalbėsime apie tai, kokį vaidmenį besivystančios šalis galėtų suvaidinti, kuriant tarptautinę mokesčių sistemą. Turime atstovą iš Zambijos, Avrio Mbamba, galbūt jis galėtų papildyti istoriją dėl mm, Zambos, e, tai Zol Pičioto, profesorius iš Lankasterio universiteto, tai, tai Ridinkas e, iš Eurodat organizacijos. E, tai galbūt pirmiausia žodis Savir Mamba, kuris galėtų pir, išdėstyti įvairius klausimus, mums taip pat ir Zambijos klausimus. Nu, čia pirmininkė. Uh, įdomu buvo išgirsti tą Zambijos atvejį, nes esu iš, nes iš Zambijos, esu ten dirbęs penkerius metus ir ten esu dirbęs kaip tik tai ten e, teikiame skundus e, dėl e, kelių tarptautinių bendrovių ir skundo esmė buvo susijusi su audito ataskaita, audito, kurie atvyko, atliko mokesčio e, inspekcija ir e, buvo tuo metu nustatyta, kad buvo bandoma sumažinti mokesčius mokamos Zambijoje, kaip pavyzdžiui, buvo didami kaštai ir iš tiesų taip pat varis buvo par parduodamas e, be jokių rinkodaros tyrimo. Uh, E, tarp pagrindinės įmonės ir dukterinės įmonės ir ne, nebuvo galima įrodyti kainos, bet audito ataskaitos išvada buvo tokia, kad e, iš tiesų Zambijos mokesčių inspekcija turėtų iš naujo įvertinti mokestinius įsipareigojimus. Pavyzdžiui, e, buvo tokie dalykai kaip darbų kaštų išpūtimas ir, ir panašiai. Ir iš tiesų buvo požymių tuo metu, kad įmonė e, bandė e, agresyviai planuoti mokesčius, juos e, sumažinti. Taip pat iš tiesų Buvo toksai atvejis, kad buvo vengiama bendradarbiauti, nepatikiamas buvo alternės knygos, tai iš karto traktuotina kaip mokesčių vengimas, tačiau iš tiesų kartais labai teisiškai sunku atskirti, ar tai, ką daro įmonės, yra teisėta ar neteisina. Bet kokiu atveju yra keli atvejai. Ir tuo, tuo, tuo metu buvo įvertinta, kad vien dėl tos vienos bendrovės Zambija neteko 50 milijonų dolerių per dviejus e, metus. E, įsivaizduokime, kad e, Zambija remia aštuonias įmonės ir tos prarastos lėšos prilygo Europos valstybių teikiamai paramai Zambijos vyriausybei. Uh, Bet dabar dėl to, e, ką aš čia norėjau pasakyti, pirmiausia, ačiū komitetui už kvietimą. Manau, kad e, labai gerai, kad parengtas e, pranešimas, ten atkreiptas dėmesys tarptautinius klausimus, taip pat į specifinius nacionalinius veiksmus, kurie prisideda prie mokesčio vengimo. Vis dėlto galima pasakyti, kad ir, ir, yra. Ir, ir yra ryšys tarp to, kas vyksta Europoje ir kas vyksta besivystančiose šalise, bet tai nėra pakankamai e, akcentuota, nes kai kuriuose Europos e, valstybėse yra vykdomas arba nevykdomas tam tikros mokestinės priemonės, kurios turi įtakos. Manau, gan aišku, kad besivystančios šalis nedalyvavo nuo pat pradžios BEPS procese Ir jau buvo sakyta, kad BEPS akcentuojama e, kai kurie dalykai, kurie ypač būdingi besivystančiom šalim. Tačiau yra dalykų, kurios labai svarbu laiko pačios besivystančios šalės, kaip pavyzdžiui mokesniai susitarimai, e, gavyba ir taip toliau. Tam nesuteikta daug dėmesio ir, ir pasižiūrėsim į Afrikos Sąjungos ataskaitą, kuri buvo minėta. Ten yra pasakyta, kad. Uh, kad daugiausia praranda tos šalis, kur labai stiprus gavybos sektorius, kaip Mozambikas, Zambija ir, ir taip toliau. Ir iš tiesų labai svarbu spręsti tos klausimus toje srityje. Ir taip pat svarbu, kad Afrikos šalis nu, turėtų galimybę įsijungti į BEPS procesą, kalbant apie visą apimančią sistemą. Tai dabar besivystančios šalis. Uh, gali pačios imtis e, veiksmų, gyvendinti tai, dėl ko sutarta, bet e, e, negalima pakviesti kažko tai žaisti futbolo mačo, kai tuo tarpu kita komanda su, teitė, su teisėjų užsidariusiu susiturė dėl, dėl sąlygo. Kalbant apie tarp vyriausybinio organizaciją, apie jungtinės tautas, iš tiesų galima pasakyti, kad e, demokratija kainuoja ir kartais e, reikia šiek tiek sulėtinti e, tempą. Galbūt jungtinių tautų sistema turi tam tikrų problemų, tačiau yra ir verties tokioje sistemoje. Ir dar dėl sutarčių kokia bėda su jomis, ir kalbant apie E, apie Glenko arba atvejį Ugandoje, kai viena įmonė beveik e, e, išvengė prievalės sumokėti 300 milijonų dolerių mokesčių, tai prilyksta Ugandos, važiuoju, visam švietimo biudžetui. Tad iš tiesų labai svarbu E, yra, kaip nustatomos mokesnės prievalės. EBPO modelis akcentuoja e, šaltinio e, principą ir besivystančios šalis labai dažnai dėl to patiria nuostolius. Mes esam parengę ataskaitą, jį galima rasti internete. Ir 500 sutarčių yra pasirašytos Afrikos šalių su Europos šaliu ir ten pabandome e, sugrupuoti tas sutartis, pavyzdžiui, kurios griežčiausios besivystančiom šalim, taip pat, pavyzdžiui, e, bandėm e, taip pat nustatyti, kurios besivystančios šalės pasirašo griežčiausios grįžčiausius tyrimus, pavyzdžiui, Junktinė karalystė labai ribojančias sutartis pasirašo ir tokiu būdu besivystančios šalis ne, netenka galimybės vykdyti savo palikos. Kitas dalykas yra prekybos politika ir mokesčių politika. Ir iš tiesų Europos mokeš... E, prekybos politika turi įtakos Afrikos šalim, kalbant apie mokesnės pajamas. Tai e, BEF procesas labai svarbus yra Tačiau iš pat pradžių reikia užtikrinti, kad tai, tai būtų e, atsižvelgti svarbu e, e, šalis, kurias tai paveikia, įtraukti į šitą procesą. Dėkui. Thank you very much, uh, Madam Chair. Pane Tove, ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo jūsų iškelto klausimo, kuris buvo trumpai aptartas. Uh, Jei pakviestume besivystančias šalis, jų atstovus susėsti prie bendro stalo, kai svarstome pasaulinės mokesčio taisyklės, ar, vis, ar nebūtų taip, kad viskas sulėtėtų ir būtų labai sunku susitarti? Taip, e, tokia yra demokratija. Ir man atrodo, mes Europoje paprastai tokių principų laikomės. Ir ypač mokesčių klausimais man sunku suprasti, kaip Europa gali ginti sistemą, kur, kurioje nedalyvauja daugiau nei šimtas valstybių ir primamos taisyklės ir paskui jas reikia gyvendinti ir šalise, kurios nedalyvavo ir kurios tam pasaistančiomis. Tačiau besivystančiam šalimis tenka didžiulis spaudimas laikytis taisyklių, kurios buvo patvirtintos joms nedalyvaujant. Vienas iš prieštaringiausių EBPO primtų sprendimų prieš daugelį metų yra tai, kad jei įmonė veikia dviejose šalyse teisė apmokestinti įmonę turėtų būti suteikiama tai šaliai, kurioje įmonė turi, ta, ta įmonė turi savo buveinę. Nežiūrinti tai, kad, nežiūrinti tai, kad vis daugiau buveinių įsteigiama besivystančiose šalise, vis dėlto dauguma buveinių yra ABPO šalise. Ir būtent todėl besivystančios šalis taip nenoriai sutinka su EBPO taisyklėmis, nes EBPO patvirtino taisyklės, kurios palankios EBPO narėjams. Dar vienas pavyzdys, kodėl e, besivystančios šalis dvėjoja, tai yra artimiausiai esančio objekto principas. Ir net ir pačios EBPO šalis to principo neįgyvendino. Nenoriu kaltinti nieko čia esančio, kad ne, neperskaitė EBPO išvadų, e, nes jos yra beveik 2000 puslapių, bet jei pabandytumėte perskaityti, pamatysite, kaip mažai e, nutolstama nuo to principo. Dėl ir tų prieštaringo e BPO sprendimų sąraše yra sprendimas dėl BEPS. E, buvo nuspręsta, kad e, dekla, informacija apie mokesčius sumokamus kiekvienoje šalyje turi būti slapta, bet t, t, tie sprendimai buvo priimti ir ES jau nuėjo toliau, paliko BEPS už praeitie. Taip pat pasigilinusi BEPS gairias pamatysite, kad egzistuoja tarptautinis aprašas, kaip e, kurti patentų kaip, kaip, kaip pasinaudoti lengvatinio apmokestinimu su patentu. Šalis, įmonės dažnai apie tai kalba, dažnai renkasi tokią galimybę, bet pakalbėkime apie tai, kas yra BEPS. Norėčiau perspėti, kad E, perspėti jūs dėl e, raginimų parengti antrąjį BEPS dokumentą. Dar yra daug klausimų susijusių su pirmoji dokumentu. Daug sprendimų priimta nedemokratiškai. EBPO keletą kartų uh, bandė suburti, pavyzdžiui, 20 didžiojo dvidešimtuko valstybės ir priimti taisyklės. Ir paskui, kai tos taisyklės patvirtinamos, visi kiti kviečiami prisijungti. Pirmą kartą tai vyko dėl tai informacijos mainų, buvo patvirtintos taisyklės, paskui sukurtas tarptautinis forumas ir besivystančios šalis gali prisijungti ir laikyti tų taisyklių. Šį kartą tas pas padaryta su BEPS. Mes du metus kartojame, kad turite leisti ir įsileisti į, į dėrybų salę ir kitas šalis. Kai tik tai taisyklės buvo patvirtintos, visos šalis buvo pakvestos prisijungti daly... gyvendinime jeigu tik jos sutiks e, priim, įgyventi tuos 1900 puslapių taisyklių, kurios jau patvirtintos. Ir kalbėtis apie tai, kaip užpildyti tose taisyklėse egzistuojančias spragas. Tačiau, na, tai labai daug reikalavimų šalims, kurios nedalyvavo dėrybose. E, dar vienas klausimas, ar nesirastų daugiau mokestinių rojų, jei pakviestume dėrėtis besivystančias šalis? Mane stebina, kad po LuxLeak skandalo, e, Panamos skandalo, to, kas vyksta Niderlanduose, manome, kad besivystančios šalis gali būti mokesčių rojai. E, jei atsikra, atsikratai mokestinių rojų, tai tik tuo atveju kas nors pasitvirtina. Tačiau jeigu juodajame sąraše atsiduria tik vienas šalis, o ne kitos, nieko neišeis dėl to, kad vyksta mokesčių konkurencija. Tie mokestiniai rojai siūlo prekį žmonėms, kurie nori išvengti mokesčių. Mes įtraukėme juodai sąrašą tik vienas šalis, o ne kitas. Tuomet padedame šveicarams, liuksemburgiečiams, olandams bei jungtinėms valstijoms. Užsikriname geresnę jų poziciją konkurencijoje. Nes turėkite meni, kad nemažai ES valstybių bei jungtinės valstijos, kurios dar nesidalina automatiškai informaciją su besivystančiomis šalimis ir neįsipareigoja laikytis griežtai EBPO e taisyklių. Taigi taip atrodo mokesčių konkurencija. Arba imamės visko, arba nedarome nieko, tiesiog perkeliame pinigus iš vienos laptavietės į kitą. Uh, reikėtų ne tik e, jungtinių tautų institucijos užsiimančios besivystančių šalių mokesčių klausimus, reikėtų ir mūsų šalims to, tokios institucijos. Nėra globalinės sistemos. E, šimtas šalių nedalyvavo dėrybose dėl taisyklių ir jos nenori tų taisyklių laikytis. Kinai, Kinija pradeda eiti savo ke, keliu, re, kurti savo mokesčių taisyklės. Šalis imasi uh, E, kurti naujas mokesčių sistemas. Atsiras daug daugiau sumaišties, jeigu mes ir toliau bandysime patvirtinti pirmą taisyklės, o paskui versti besivystančias šalias jų laikytis. Tai sukurs daugiau chaoso, atsiras daugiau spragų ir galiausiai sistema taps tokia sudėtinga, kad kita kartą tarptautinės įmonės atstovai sėdės čia ir kalbės apie tai, kaip išspręsti šią sudėtingą situaciją. Dėja, mes einame tą kryptimį. Aptarsime tos klausimus diskusijose ir dabar žodis profesoriui Solpičijoto. Ačiū labai ir ačiū už kvietimą atvykti pas Jūs. Aš siunčiau ir savo prezentaciją raštu, ją matysite skaidrėse, tačiau laiko turiu nedaug, tad šiek tiek sukoncentruosiu savo pristatymą, kalbėsiu apie sandarių kainodarą. Aš dirbu tarptautinėme mokslinių tyrimų centre esančiame Junktinėje karalystėje ir ten daugiausia e, dirbama su įvairiais mokestiniais klausimais. Na ir akivaizdu, kad jeigu didžiausios, galingiausios įmonės e, pasaulyje gali pasinaudoti tarptautinėmis mokesčių sistemomis, kad sumažintų mokamus mokesčius, tai be abejo nepadeda visos e, mokesčių sistemos funkcionavimui. Aš taip pat e, koordinavau ir BEPS grupės veiklą ir aš perskaičiu beveik visus e, 1800 e, puslapių parengtos ataskaitos. E, Kalbant apie BEPS projektą, kuris buvo vykdomas, įgaliojimams tikė G20 ir buvo norima reformuoti taisyklės, kad e, tarptautinės įmonės būtų apmokestinamos ten, kur vykdoma jų veikla ir gaunama vertė. Tačiau kiekviena šalis galėjo parinkti savo taisyklės ir tai galbūt šiek tiek prieštaravo pačiam principui, nes akivaizdu, kad jeigu nėra e, intensyviau koordinuojamų taisyklių, tai be abejo nacionalinės vyriausybės e, pralaimės prieš e, tarptautinės kompanijas. Na ir kalbant apie BEPS procesą, tai tapo akivaizdu. Skelbėme daug įvairiausių ataskaitų, dokumentų e, BEP stebėjimo grupėje. Na ir aš šiandieną norėčiau pakalbėti apie sandorių kainodarą, ypač todėl, kad darbas toje srityje dar nėra baigtas. Taip yra parengti trys pranešimai 8, 9 ir 10 ten buvo peržiūrėtos sandorių kainodaros gairės, tačiau dar daug darbo reikia atlikti, ypač kalbant apie pelno pasidalymo metodą ir taip pat apie mokesinius iššūkius susijusius skaitmeninę ekonomiką. Reikia kelti pamatinius klausimus susijusius su pusiausvėra e, tarp apmokestinimo prie šaltinio ir apmokestinimo gyvenamojoje vietoje. Na ir Kai kurie prieš mane pasisakysių kolegų jau minėjo, kad EBPO e, šalis yra pagrindinės kapitalo eksportuotojos, tačiau neretai be abejo kapitalas ir importuojamas į jas. Tad e, tie tokie tarptautiniai srautai vyksta abiem kryptimis, tačiau paprasčiausiai dažniausiai besivystančios šalis neturi e, didelių tarptautinių kompanijų, na, kai kurios iš G20 šalių be abejo turi tokių didžiulių įmonių. Na ir jau kalbėjau apie šalis e, kapitalo eksportuotojas. E, tai yra gaudžiai susiję su sandorių kainodaros gairėmis. Neturiu dabar laiko labiau jas įsigilinti, tačiau kalbant apie sandorių kainodaros gairių pokyčius, buvo siekiama sustiprinti egzistuojantį požiūrį ir atlikti tą funkcinę analizę ir žiūrėti į tarptautinę įmonę kaip į tokią vieną bendrą įmonę ir kaip minėjo Mario Montis, EBPO taisyklės reikalavo, kad E, tokios įmonės būtų traktuojamos kaip atskiras subjektas kiekvienoje šalyje. Na ir tai reiškia, kad mokesčių institucijos turi analizuoti konkrečias funkcijas, taip pat jos turi išmanyti kiekvienos įmonės, kurio tyria verslo modelį, jos taip pat turi identifikuoti atliekamas funkcijas ir paskirstyti pelną e, atsižvelginti tai, kokios funkcijos yra svarbesnės. Na ir jeigu pažvelgtume uh, į, į rizikos rytį ir kontrolės klausimus. Tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, didžiulė tarptautinė įmonė vykdo svarbę veiklą dukterinėje kažkokioje įmonėje, e, tačiau nebus atitikti tam tikri kriterijai, tada tai bus laikoma tokius įprastu pelnu. Na ir kalbant apie e, Google e, bylą, e, kuri buvo iškelta Junktinėje karalystėje bei primtą sprendimą. Akivaizdu, kad Google veikla Junktinėje karalystėje laikoma tik tokia rutininė veikla, nors Google turi tūkstantį inžinierių įsikūrusių Junktinėje karalystėje, 3000 rinkodaros srities specialistų, tačiau vis tiek ta veikla laikoma tik tokia palaikomąją rutininė veikla. Na ir jeigu jau viskas yra kontroliuojama iš kitur, tada Britanijoje įsikūrusios rutinės įmonės, kurios kontroliuoja tokią pabudžią veiklą kitose šalyse, uh, Tada be abejo didžiąją pelno dalį gautų Junktinėje karalystėje. Na ir matote, kad e, kalbant apie kapitalą importu, importuojančią šalis, dauguma funkcijų toje šalyje būtų laikomos e, standartinėmis, rutininėmis procedūromis. Pavyzdžiui, kalbant apie mokslinių tyrimų sritį, dauguma įmonių vykdo gana intensyvę mokslinių tyrimų plėtros veiklą šalise tokiuose kaip Kinija, Indija. Mhm taip pat Kin... atsiprašau, Kenija ir Meksika. Na ir kalbant, pažiūrėjau, apie farmacijos įmonės, jos testuoja savo vaistus besivystančiose šalise, tačiau pagal peržiūrėtas gairias tokia veikla būtų laikoma um, rutininė, standartinė įprasta veikla. Na ir tai nėra tinkamas principas, tam yra keletas priežasčių. Na ir paskutinėje savo prezentacijos skaidrėje taip pat apie tai kalbu. Tai reiškia, kad e, mokesčių institucijos turi taikyti ad hoc e, metodologiją. Buvo kalbėta šiandieną apie pajėgumų kūrimą, kad e, pagerėtų besivystančių šalių galimybės e, tinkamą metodą taikyti, tačiau nežinau, ar tai yra tvarus požiūris, E, kalbant apie tarptautinės mokesčių taisyklės, pirmiausia, reikia būtent pačias taisyklės reformuoti. Bet to kai kuriuose šalyse jau vadovavimasi tokiu alternatyviu požiūriu. Brazilija e, taikė fiksuotą maržos sistemą ir jie nusprendė, kad e, tai yra geriausias sprendimas jiems, nes tai yra aiški sistema, lengva ją administruoti, lengviau atlikti patikrinimus ir nereikia tokių sudėtingų sistemų. Na ir BPO taip pat ketina parengti tam tikrus priemonių rinkinius susijusius su tais vadinamaisiais saugiais uostais. Ir ICTD paskelbė darbinį dokumentą. Kolega Michaelas Darstas e, ten kalbėjo apie grinosios maržos, e, modifikuotos grinosios maržos metodą. Ir tai reiškia, kad kiekviena E, dukterinė įmonė turėtų pademonstruoti, kokią procentinę pelno dalį gauna lyginant su grupės e, pelno, mm, pelnų gaunamo vis mm, globaliu lygiu. Na ir jeigu, pavyzdžiui, tas procentas sudarytų tik 25 procentus, vis tiek tai e, būtų daug geresni rezultatai, negu kad numatyta pagal EBPO taikomą metodą. Be abejo, kalbant apie BEPS vykdytą projektą, pelno padalimo metodas e, dar galėtų būti analizuojamas, tačiau jau buvo atlikta tam tikros veiklos ir nebejotinai EBPO šalis bandys mm, kažkaip įtakoti tą pelno padalymo metodą, jo kūrimą. Gali būti ir taip, kad besivystančios šalis reikalaus ir kažkokio tai alternatyvaus požiūrio jo sukūrimo, tačiau tikiuosi, kad komitetas galėtų e, taip pat pareikalauti, kad besivysančiam šalims būtų taikomas tinkamesnis požiūris, kuris e, būtų primtinas ne tik joms, bet ir mums visiems. Ačiū. Dėkoju. Ačiū už tokias įdomias pastabas. Nebejoju, kad tikrai bus nemažai klausimų. Žodis Anai Gomes, prašau. The, the, the... Labai ačiū. Tai verčia galvoti apie tai, kaip būtų galima išvengti problemų. Uh, kuriant mokesčių sistemas. Visgi bijau. kad e, ne tik tai norime sukurti mokesčių sistemą, kaip buvo pasakyta, kad kuri būtų e, paprasta, lengvai administruoti, e, skaitri, abu apsaugėta nuo, nuo korupcijos. Mes kartu uh, sprendžiame mokestinių rojų klausimą ir manau šiuo požiūriu iš tiesų tokie toks labai korumpuotas požiūris, negriežtas požiūris iš visų, tai e, išplito į e, kitas pasaulio dalis ir tai, kas daroma dabar kitur, atsispindi tai, kas daroma e, Europoje tarkim, mokesčių mokėtojams mano šalyje sakoma yra, kad nėra lėšų, kurias būtų galima investuoti į sveikatą, e, švietimą, e, asmenės e, socialinės paslaugas, bet pinigai nusėda mokesnėse rojuose. Ir iš tiesų tai vyksta daugelį šalių, besivystančiose šalise ir iš tiesų mūsų atsakomybė yra Mm, kažką tai dėl to daryti. Ir aišku, vystimosi politika turi teikti paramą, kad būtų plėtojama vystimosi plėtojami vystimosi pajėgumai, kita, kita vertus uh, turi būti panaikinta sistema, kuri pažeidžia mūsų mokėt, mokesčių mokėtojų teisės, e, tai taip pat ir kitų šalių mokesčių mokėtojų teisės. Mano klausimas būtų toks. Ponios Riting pasisakymą išgirdau ironiją. Uh, bet iš esmės viską, viskas sukasi apie kovą su slaptumu ir to siekiame šiame komitete. Ir e, tai, taip pat ir galvojant taip, e, apie darbą, kurį turės atlikti kitas komitetas, kuris užsims Panamos dokumentais. Tad e, ir jūs sakote, kad turime kovoti su paslaptimis. Žinome, kad da, E, besivystančiose šalise vyrauja ir valdo kleptokratijos. Ir e, jų interesas yra tik tai išlaikyti sistemą. Ačiū. Ačiū už visą pateiktą informaciją. gan keistai suprantamas politikos nuseklumas. Viena vertus kalbame apie spragas mokesčių sistemoje ir ar neironiška, kad tokia sistema vieniems suteikia daugiau privalumų, kitiems mažiau. Kita, kita vertus, mes labai daug sumokame vystimosi paramos e, formą. Tai kalbant apie visas politikos e, sritis ir, ir mokesčių, ir priekybos, e, visą tai reikėtų vertinti nuosekliai besivystančių šalių atžvilgių. Reikėtų čia pasitikrinti, turime tvaraus vystimosi tikslus, jų pasieksime tik tai tuo met, jeigu galėsime priepti visas politikos sritis. Girdėjome kad G20 ir EBPO atlieka daug darbo mokesčių srityje. Tai reiškia, kad 80 procentų e, šalių viso pasaulio nedalyvauja tame darbe. Kaip iš tiesų būtų galima e, labiau jas įtraukti, kad e, tas darbas įgytų daugiau legitimumo, kad darbas būtų geriau koordinuojamas? kaip būtų galima sukurti bendras taisyklės, bendrą pagrindą mokesčių politikai, mokesniams klausimams spręsti, tai mano klausimas yra toks. Ar nebūtų geriau sukurti naują tarp, tarp vyriausybinę grupę jungtinių tautų rėmose, kur būtų galima spręsti šios klausimus, kur būtų uh, Ir, ir galima kurti tą pagrindą remiantis plačiais įgaliojimais. Nes reikia vietos, kur būtų galima spręsti tos klausimus. Reikia tokio, tokio forumo ir nei vienas jau egzistuojantis forumas to negali padaryti. Ar dar kas iš kolegų norėtų kalbėti? Jeigu ne, tai aš turėčiau klausimą. Uh, profesoriui Minčio, tai iš tiesų jūsų paminėti klausimai sudėtingi yra. Paskutinė išsakyta jūsų mintis buvo tokia, kad kiekviena šalis turėtų deklaruoti pelno procentą. Galbūt galėtumėt iš naujo paaiškinti, nes aišku, mes negalime susidaryti e, pasaulinio įspūdį apie pasaulinio pelno mastą, nes e, galbūt galėtumėt paaiškinti, ar tai 6 procentai, tarkim, būtų, ar panašiai. Kas norėtų pirmas kalbėti? Galbūt atvirkštinę tvarką pradėsime nuo profesoriaus. Na, jums tik tai porą minučių galiu skirti, nes po to dar du pranešiai kalbės. Ačiū pirmininkė. Netrukus paskelbsime gan e, ilgą. Uh, E, tyriamąjį darbą, tai labai neišsiplėsiu. Dėl galiojančių taisyklių jos yra dviprasmiškos, jos leidžia mokesčio inspekcijom pakoreguoti pelną e, subjekto vykdančio veiklą jų šalyje, bet jos e, turi tai daryti kaip nepri, kaip nepriklausomos, kad, tarkim, kad tas subjektas nepriklausomas yra nuo kitų dalių tų tarptautinių bendrovių, o taip nėra. Ir čia yra dilema, nes iš tiesų BEPS projekto rezultatas atkreipia dėmesį į šitą problemą, ypač kalbant apie kaštų paskirstimo buvo pasinaudota paskirstamąją metodologiją, pavyzdžiui, tokių centrinių paslaugų e, e, kaštai, čia buvo taikoma proporcingumo metodologija. Ir e, kalbant apie, apie pelną ir apie kainodaros taisyklės, tai iš tiesų valdžios institucijos turi perkvalifikuoti E, sandorius, e, tarkim, pradedant, tarkim, nuo Google kaip subjekto jūsų šalyje ir tada vertini sandorius. Ne, negalima taikyti unitarinio po, požiūrio e, bendram pelnui pasaulinių įmonių. Galbūt būtų galima konsoliduoti finansinės ataskaitas, nes įmonės pateikia tokias ataskaitas akcijų e, biržai ir tai galima, aišku, pakoreguoti mokesčių tikslų. Ir aišku, jeigu norėtumėm e, e, pereiti prie BKPMP požiūrį, na, tam prireiktų laiko. Ką mes siūlome yra paprasčiau. Mes siūlome imti tik tai tam tikrą dalį tarkim, 20 procentų ir e, taip pritaikoma pardavimų apimčiai arba apyvartai e, atitinkamoje, e, tarkim, šali, šalyje. Tai toks būtų proporcingumo principas, tai tuo nustatytume minimalius mokesčius, bet tai būtų atsižvelgiant į įmonės bendras pajamas pasaulinių lygmenių, bet būtų atsižvelgiama arba išlaidas, arba apie pardavimą apimti atitinkamą šalyje. Taip, atsakysiu klausimą, kaip rasti sprendimą. Turbūt jungtinėse tautose tai kelis kartus matome. Aš pati e, dalyvavau kompanijoje daugelį metų, kalbant apie jungtinių tautų procesus, nes iš tiesų, jeigu būtų e, sudaryta ta norinčiųjų koalicija, tokia grupė, tai galėtų apriepti regionus, nes e, iš tiesų reikia, kad visos šalis, kurios nėra mokestiniai rojai, susiburtų prieš tas, kurios yra mokestiniai e, rojai kalbant apie ES, apie BPO tarybas, tos, tarybos yra, tos darybos yra slaptos. Aš, pavyzdžiui, negaliu susipažinti su tekstu prieš priimant sprendimus. Mes nematome, kas yra atsakyti, ne, nematom, kas vyksta. Junktinės tautos visai kitokios yra ir ten yra svarbus precedentas. Ir aš kaip tik tai dėl to sakau, kad tarptautinės įmonės prisijungs prie mūsų ir prašys, kad pasaulio lygmenių būtų priimami sprendimai kaip e, prieš porą metų, pavyzdžiui, buvo, kai buvo e, vogiami e, genetiniai ištekliai. Tai iš tiesų tarptautinės įmonės pavargo nuo to, kad patiria didžiulius nuostolius. Ir tai buvo pavadinta pelno pasidalymu, nes ir buvo teigiama tuomet taip, nes jeigu nenorite pasidalinti Mm, pelnu, tai aš jums nesuteiksiu prieigos. Ne, nele, neleisiu jūsų įmonėms e, vykdyti veiklos mano šalyje. E, remsiu geriau. Uh, savo paties bendrovės ir susidarė tokia situacija, kuris kosminga visiems. Na, aišku, reikia laiko tam, kad visi susijęstų ir susitartų dėl visuotinio susitarimo. Sakote, kad BPO viską daro greičiau, nežinau, ką turite galvoje, nes 50 pastarųjų metų BPO atsakinga yra už mokesčių sritį. Iš tiesų, BPO labai greitai surašo dokumentus, bet jeigu nebus tumėmasi į priekį politinės valios prasme, prasme, atskaitomybės prasme, nesu tikra, ką reiškia tas greitis. Ir, Ir iš tiesų, jeigu nebus visuotinių dėrybų, tai nebus galimybė išspręsti šitai problemai. Norėčiau atsakyti ponios Gomės užduotą į klausimą dėl slaptumo. Tai tiesa, bet e, mokesčių rojus sukūrė išsivyšusios šalis. Ir paskui e, tuo ėmėsi naudoti ir Afrikos šalių vadovai. Baklio bankas prieš keletą metų e, pasiūlė Ganai, Kenijai, kitoms š... Afrikos šalims tapti tarptautinių finansinių centru, kitaip sakant, mokesčių rojumi. Taigi ta finansinio slaptumo idėja buvo atvežta iš Europos šalių ir atsakomybė už tai tenka Europos valstybėms. Uh, E, taigi, jei sakome, kad Afrikos šal, šalis turi gyvybinių interesų, jos nenori e, nieko keisti, tai, tai nėra tiesa. Pirmininkė, ačiū visiems kalbėtojams už komentarus, o dabar žodis dviems pranešėjams iš vystomojo komiteto Prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu visų pirma pasidžiaugti tuo, kad vyksta šis bendras klausimas. Manau, kad labai svarbu kalbėti apie šios klausimus, įtraukiant ir e, vystomąją perspektyvą. E, šiais laikais, kai vienu mygtukos pustelėjimu galime pervesti didžiulę sumą, e, reikia imtis priemonių pasauliniu mastu, kad būtume veiksmingi. Praeisiais metais rengiau pranešimą dėl mokesčių vengimo ir mokesčių slėpimo besivystančiose šalėse ir raginome komisiją imtis veiksmų. Noriu nuo to pradėti, nes ponas Mamba, Mamba pradžioje kalbėjo apie tai, kokio e, didžiulio masto problema tai yra Um, minėta metų pradžioje, kad vienas trilijonas dolerių prarasta per beveik per 50 metų. Tai beveik visa visomoji, oficiali vis, visomoji pagalba. Dėja, kaip Linda sakė anksčiau, Adis Abebos konferencijoje dėl e, vystimosi nebuvo išgirstas siūlymas jungtinių tautų mokesčių instituciją paversti tikrą tarp vyriausybinę instituciją. Dabar ABPO organizacijoje nedidelė grupė turtingų valstybių už uždarų durų priima sprendimus ir jau paskui juos vadina mokesčių taisyklėmis. Panamos skandalas dar kartą atskleidė, kad pasaulinėms problemams reikia globalinių sprendimų. Mums reikia skaidrių, neutralių institucijų tiems klausimams spręsti. Besivystančios šalis nedalyvavo darybose dėl BEPS kaip lygios partnerės. Tarptautinės e, mokesčių taisyklės parengė e, saugelė e, turtingų šalių, o taisyklės norima pritaikyti visoms šalims, kuriams ypač nukentėjo nuo mokesčių slėpimo. Deja, magiškų sprendimų nėra siūlome pasiekti kai kurių valstybių pavyzdžių, atlikti vertinimą ir išsiaiškinti, kaip ES mokesčių politika gali paveikti, ar iš tikrųjų veikia e, apmokestinimo situacija besivystančiose šalise ir kaip veikia jų pajamų bazė. Džiugu, kad ponas Manservisi, kalbėdamas anksčiau, minėjo, kad komisija rengėsi daryti spaudimą valstybėms narėms atlikti tokį vertinimą. Deramės dėl mokesčių sutarčių su besivystančiomis šalimis ir akcentuojame, kad jungtinių jungtinių tautų modelis turėtų būti e, primtinesnis nei EBPO modelis, kad, ne, kad būtų tinkamai užtikrintos teisės mokesčių srityje. Deja, e, besivystančioms šalims tai visiškai nenaudinga. Yra gerų žingsnių tinkama kryptimi, tačiau tai nepak, to nepakanka, ypač išvystymosi perspektyvos. Tas priemonės reikia suformuoti atsižvelgiant į konkrečią besivystančių šalių situaciją ir jų poreikius. Skaidrumas labai nedaug kainuoja ir tai keičia viską kovoje su mokesčių vengimu. Turime gauti visą informaciją apie naudos gavėjus, taip pat ir besivystančiose šalise reikia automatinių informacijų mainų su šalių mokesčių inspekcijomis. Bet nepamirškime, kad toms šalims reikia pereinamojo laikotarpio, kad jos sukurtų reikalingus gebėjimus, e, surinkti ir apdaroti tuos pačius duomenis ir per tą laikotarpį jos taip pat turėtų visur dalyvauti. Žinoma, tik visapusiška CBCR turėtų būti, būtų naudinga už es ribų ir padėtų išspręsti slaptumo, slaptų teritorijų klausimą už es ribų. Uh, nes reikia atskleisti informaciją apie šalis Afrikos, Azijos ir Amerikos žemynuose. Todėl e, siūlymas šalims skelbti informaciją apie mokesčius e, mokamus kiek vienoje šalyje. E, yra aktualus, nes apie 80, iki 90 procentų tarptautinių įmonių neskelbia tokios informacijos. Ir dėja, sudarinėjant nekomentarbiaujančių jurisdikcijų sąrašą, m, mm, veikiausiai tas sąrašas bus selektyvus, apie tai kalbėjo ir čia kalbėjo kalbėtojai. Tačiau tas sąrašas tikėtina bus e, tikrai trumpas Panamos skandalo šviesoje komisijos mandatas tampa ypač aiškus. Nepamirškime, kad kalbame ne, ne tik apie ES. Besivystančios šalis kiekvienais metais praranda didžiulės sumas dėl mokesčių vengimo. Tai kenkia ir mūsų politikai. Būtent todėl mums reikia pasaulinių sprendimų. Ačiū. Uh, thank, thank you very much. Lola Sanchez. Pone Sančias, kalbėsiu tikrai trumpai, bet kalbėsiu ispaniškai jums leidus. Norčiau padėkoti už tai, kad surengėte šiuos bendrus klausimus. Man atrodo, kad e, Panamos skandalas m, padėjo e, sužinoti, kiek pinigų pavagiama iš, iš, iš, ben, iš bendrų biudžeto, bet taip, taip pat paaiškėjo, kad, gal, kad daroma labai mažai Europos Sąjungos Valstybės dažnai pasirašo vienus, vienas sutartis vienur, o paskui daro kai ką kitur. Ir praėjusiais metais Liepos mėnesį pasirašėme dokumentus Adisabebos konferencijoje ir įsipareigojame skirti reikalingas lėšas vystamai pagalbai išteklių mobilizavimas vystimuisi yra ypač svarbus. Ir man atrodo, kad šį klausimą galima spręsti dviem būdais. Arba remtis vis, tomis vadinėmis, kurios yra svarbas mums visiems, tai yra socialinis teisingumas, e, teisingas perskirstimas bei progresyvi mokesčių sistema, nes tik taip užtikrinsime socialinės išlaidas. Taip pat turime nepamiršti ir socialinės anglaudos ir neligybės mažinimo. Taip pat e, reikia nepamiršti lyčių lygybės, bet e, nuoseklaus vy, sklandos vystimosi tikslų, siekdami mažinti neligybę, kuriame pilietybę ir taip užtikriname demokratiją. Tai susijęs su skaidrumu bei demokratija. Juk galiausiai reikia demokratizuoti ekonomiką ir užtikrinti, kad tarnautų žmonėms, o ne atvirkščiai. Tarptautiniai kapitalo srautai pasižymė neskaidrumu, jie menkai kontroliuojami, dažnai jie susijęs su mokesčių vengimu, pinigų plovimu, e, taip pat e, nusi, nu, kriminalinių organizacijų finansavimu ir tokie skandalai kaip Panamos e, skandalas, LuxLeaks skandalas sukelia pasipiktinimą, bet turime siekti politinių pokyčių. Ir didelis turtas dažnai neturi adreso. Reikia skubių priemonių, kad nutrauktume to, tokią praktiką, mm, pareikalauti, kad įmonės skaptų kiek mokesčių moka kiekvienoje šalyje, e, mokesčių inspekcijos turi bendradarbiauti, bei taip pat reikia imtis priekybos ir investicijų sutarčių, kurios yra labai svarbios šiame kontekste. Reikia kurti kovos su nusikalstama mm, praktika sistema. Žmogaus teisų pažeidinėjimas yra rimtas dalykas O kalbant apie tai, kaip šioje situacijoje nukenčia besivystančios valstybės, tai, tai yra naujos rušies kolonializmas turime padaryti viską, kad užbaigtume nebaudžiamumą šioje situacijoje. Pirmininkė, ačiū už tai, kad taip sėkmingai apibendrinote visus aptartus klausimus. Ponas Lamasuras turėjo išeiti, nes yra traukinių streikas, jam reikia išvykti į Prancūziją, kodėl jis turėjo suspėti traukinį. Manau, kad teisingai akcentavote, argumentavote dėl jungtinių tautų sistemos, jie apimtų visus, tai svarbu. Ir tikriausiai mūsų komitetas tam siūlymui priimti. Kai tabo Mbeki lankėsi vystomajame komitete, jis kalbėjo, kad jis kad jis, nori, kad jis yra įkūręs stebėsenos sistemą Afrikos Sąjungoje ir pakvietė mus dirbti drauge su juo, su Afrikos Sąjunga. Turėtume pamastyti, kaip tai praktiškai galėtų atrodyti. Man paliko įspūdį tai, ką pasakė Seivy, kad vienos įmonės uh, E, nesumokėti mokesčiai yra Zambijos švietimui skiriamo e, iš biudžeto, skiriamo finansavimas iš biudžeto. Liberijos visas biudžetas yra mažesnis nei mano šalies švietimui skiriamas biudžetas visiems metams. Beprasmiška kalbėti kalbėti apie tai, ar, tu, ar skirsime 5 procentus oficialios visamosios pagalbos, o 0,1, jei nemastome apie mokesčius. Aš nenoriu, kad Afrikos valstybės tarnyba būtų finansuojama iš oficialios visamosios pagalbos. Jie turi turėti savo lėšų. Būtent to ir siekiame. Ir jeigu nesimsime šių problemų, kažin kaip mes išspręsime migracijos problemas. Visur apie tai girdžiu. Reikia daryti tą, reikia daryti aną. Bet migracija ir sukelia skurdas, paslaugų stygius. Mm, taigi tai labai svarbu ir esu dėkinga mokesčių komitetui už tai, kad surengė šį renginį. Aš tikiuosi, kad visą tai nepasimes išvadose. Mes tikrai turime to nepamiršti, siekdami tvaraus vystimosi tikslų. Noriu padėkoti visiems, ypač kalbėtojams, Žinau, kad turėjome nedaug laiko ir jūs norite daug pasakyti, bet žinau, kad galite renkti susijusius renginius ir dėkoju visiems. Pirmininkė dėkoju pranešėjams. E, vertėjams ačiū.